Turime laikytis e, darbo atvarkės ir nes šiek tiek vėluojame. Dabar kalbėsime apie Mianmarą ir ypač rohinijų mažumos padėtį. Visų pirma pasisakys autoriai. Mm, pirmasis ponas Demis Meker. Vienai minutėjai. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. E, įdomi padėtis. Nobelio premijos laureatė ir viena mūsų eros e, herojų Ansan Suki laimėjo neseniai rinkimus šalyje, tačiau jį siunčia į koncentracijos stovyklas e, vienos tautinės grupės narius, ir, apie kurios pasaulis labai mažai žino, rohinijai. Ši musulmonų mažuma nuo pat e, karinės diktatūros pradžios e, Mienmare neturėjo savo vietos. Tai žmonės, su kuriais e, ypač blogai elgiamasi, jie net, neturi prieigos prie vaistų ne, ir, ir maisto. Tokia oficiali politika. Ir pažydinėjamos jų žmogaus teisės, todėl mes, ES ir EIVT, turi aukščiausių lygmenių kelti šį klausimą ir akcentuoti šį klausimą bendraujant su Mienmare ir kitomis ASEAN šalimis bei toliau teikti pagalbą per e, Jungtinių tautų žmogaus teisų e, agentūrą. Ačiū. Dabar žodis poniai Hautalai pusantros minutės. Dėkoju. Pastaraisiais metais sulaukėme neblogų naujienų tarptautinės politikos rytyje. O dabar štai sakoma, kad e, karinė diktatūra virto civiliniu režimu. Reformoms reikia laiko. Ir Europos parlamentas lauktų iš Mijanmaro vyriausybės, kad e, kad E, būtų laikomasi įsipareigojimų rohinių ir kitų mažumų atžvilgių. Apie tai kalbėjo jungtinių tautų organizacijos ekspertai. E, taip pat vilties suteikė tai, kad Aung San Suu Kyi pagaliau pradėjo domėtis rohinių situacija, tad pažangos pasiekti gal tikriausiai bus įmanoma. Uh, E, kol kas ta situacija trukdo Mienmaro vystimuisi. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Visos vakarų valstybės ir Kinė taip pat norėtų prekiauti su, jen, su Mienmaru. Ir dėl to reikėtų sekti, kad Mienmaro vyriausybė e, gamtos išteklių šalies naudotų tausiai ir sąžiningai. Dėkoju. Toliau ponas Koraudėms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėjome tokią temą, šitokią pačią temą prieš metus, gegužės 21 dieną pernai priemėm rezoliuciją dėl sit, rohinių situacijos Birmoje, tačiau nuo tada situacija pablogėjo. Mes netgi galime kalbėti apie tikrą genocidą, lėtą genocidą vykstanti Birmoje. ES vaidmuo galėtų būti e, stipresnis. Mes palaikome juk dialogą su e, šia šalimi, mes palaikom dialogą su kitomis kaimininėmis šalimis, kurios e, dalyvauja prekybo žmonėmis procesuose. Mes žinome, kad pasikeitimų yra daug šiuose šalise. Apie 70 milijonų žmonių jų yra paliesti, tačiau galima spausti naująją vyriausybę, nes jį juk pasikeitė Mianmare. Tad mes turime dabar irgi e, pasinaudoti tuo pagreičiu ir apsaugoti mūsų aptariamą mažumą. E, Ponas Kelam dabar vienai minutį. Pone vyriausiai galiotinė, noriu pasakyti, kad jūsų dalyvavimas, kuomet svarstome žmogaus teisų klausimus, yra tikrai labai sveikintinas, nes tai įrodymas, kad žmogaus teisų klausimai e, sprendžiami rimtai. Rohinijų mažumos padėtis man yra ypatinga. Jų e, likimas iki šiol nesuvoktas ir daugelį metų jie susiduria ne tik su diskriminacija, bet jiems grėsia išnykimo pavojus. Todėl nepriimtina, kad vis, viena visa tautinė grupė oficialiai nepripažįstama šalyje, kur jų dauguma gyvena. E, tai yra nepripažindi Mianmaro piliečiai ir jie, jų nenori Mianmaras e, e, šalis turėtų siekti susitaikymo proceso, todėl mes raginame Mienmarą apginti rohinius nuo bet kokios diskriminacijos, nutraukti nebaudžiamumą ir suteikti jiems pilietybę. Ačiū. Ačiū dabar, ponas Panseri. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Manau, kad situacija yra labai aiškiai. Yra prasmės per daug kalbėti apie faktus, mums reikia ieškoti sprendimo, reikia ieškoti išeities. Problema yra ta, kad rohinijai gyvena pačiamis blogiausiamis sąlygomis ir dažnai bando bėgti į Bangladešą, tačiau yra ir kitų problemų. Turime galimybę apsilankyti pasienio stovyklose Mianmare, Ir matėme, kad reikia nuveikti ne vieną dalyką. Pirmiausia, reikia daryti spaudimą dabartiniai Mianmaro vyriausybei e, šiame prieinamajame laikotarpyje ir reikia pasakyti, kur reikia sakyti, kad e, rojinių padėtis yra visiškai neįmanoma. Ar ES gali būti aktyvesnė ir parengti naują memorandumą tarp Mianmaro ir e, Tailando, kad šios problemos būtų sprendžiamas? Eh, Ačiū. Toliau ponas Paet. Vieną minutę. Yeah. Ačiū, ponia pirminkė, ponia Mogherini. Rohinijai dešimtmečius kenčia nuo priespaudos, brutalios priespaudos ir diskriminacijos. Žmonės bėga iš Mielmaro, dažnai žudami pakeliui. Vaikai, motinos žūsta, miršta dėl to, kad negauna. Uh, negali patekti ligonės, vaikai ne, ne mokyklas, žmonės negali laisvai judėti. Tai turi pasibaigti. Pirmą kartą per 50 metų taikiai Mianmare buvo perduota valdžia ne kariškiams nuo 1962 metų. Tai yra nauja galimybė. Mianmaras turi pasinaudoti šią progą, vyriausybė turi dėti pastangas tą linkme. Reikia baigti kovas, ginčius reikia e, spręsti darybamas. Rohinijų mažuma turėtų gauti e, pilietybę ir e, diskriminuojanti tvarka vietoje turi būti panaikinta. ES turi padėti įtikinti ir patikinti Mianmaro vyriausybę dirbti šią linkme dvišalių pagrindų per sustarimus arba per ASEAN organizaciją. Ačiū toliau paskutinį šautorių pana Veržyje. Vieną minutę. Ačiū, panė pirmininkė. Vėl kalbam apie rohinių mažumą, kuri labiau, viena iš labiausiai persinkiojimų pasaulyje. Milijonas žmonių, kuri išvaryta iš visur, iš visų pasaulio regionų, skaitant Australiją. Rohinė yra tie e, žmonės, kurių nevalia minėti Mienmare. Netgi Aung San Suu Kyi neseniai ambasadoriui ir uh, Ir jungtinių tautų generalinis sekretorius sakė, kad to žodžio geriau nenaudoti. Turime pasinaudoti e, pasiekimais neseniais e, kovoje už žmogaus teisės. Be abejo, iššūkiai didžiuliai. E, visa diskriminacinė sąranga paremta religija ir visų kuo turi būti peržiūrėta. 82 metų pilietybės įstatymas ir kiti keturi įstatymai 1935 metų turbūt jį peržiūrėti. Smurto protrukiai išaugo, tai kelia nerima, tai yra grinai islamofobiniai išpoliai. Ir tai iš tikrųjų yra uh, sunki situacija. Dvi mečetės buvo sudegintos šalyje, kurių viena šiaurėje, kita vakaruose. E, mes turime užtikrinti, kad būtų vykdoma uh, pacifistinė politika šalyje, kuri padėtų ne tik rohinių problemą išspręsti. Ačiū. Dėkoju. Gal galėtumėt kolegos laikytis jums skirto laiko, bet kalbėti ne taip greitai, nes vertėjai kitaip nespėja išversti jūsų pasisakymų. Šodis ponui Svoboda. Jis pradės frakcijų atstovų pasisakymus. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Pone vyriausiai galiotinė, ačiū už jūsų dalyvavimą. Kadangi Mienmaras turi vyriausybę, kuriai vadovauja Sakarvo premijos laureatė, tai man atrodo, kad dabar mes dabar jau galvojame, kad mūsų darbas yra atliktas, kad viskas yra gerai, bet juk rohinių situacija nepagerėjo, priešingai pablogėjo. Tiek pilietybės klausimai, tiek e, nesprendžiami jie yra, tiek genocidas, kuris yra toleruojamas. Ir tiem žmonėms kyla pavojus jų gyvybei, jiems draudžiama turėti daugiau negu du, negu du vaikus. Tai yra ta et, yra kitų etninių grupių, kurios e, neturi tokių apribojimų, o ši grupė, kai gali, jos žmonės bėga iš Mianmaro. Iš tikrųjų, toks elgesys su etninė grupė, bet kokia, yra neprimtinas, jo nevalia toleruoti, genocido negalima toleruoti. Ir priekyba žmonėmis taip pat negali būti toleruojama. Ačiū. Žodis Anai Gomeš. Da senhora Mogherini por estar hoje aqui neste debate de urgências de direitos humanos. Uh, Eh, Dėkoju. Ačiū, kad atvykote, ponė Mogerinį, į mūsų diskusiją. Taip, civilinė vyriausybė Mianmare dabar yra valdžioje. Man teko garbė vykti stebėti rinkimų toje šalyje. Buvo susidaręs įspūdis, kad po tų rinkimų mes pamatysime demokratinės valstybės demokratinius veiksmus šalyje, tačiau kova su mažumomis, su mažumomis tęsiasi toliau. Tos mažumos juk priešingai turėjo patirti visai ką kitą, jos e, turi būti traukiamos į šalies gyvenimą. Ir dabar e, mums, mums buvo sakoma, kad tie, kurie persekiojimą vykdo, turėjo būti patys persekiojami baudžiamąją tvarką. E, Aung San Suu Kyi taip pat turi prisimti tam tikrą atsakomybę, nes yra šios vyriausybės, dabartinės vyriausybės narė. Turime labai aiškiai pareikšti savo nuomonę, kad rohinijai būtų pagaliau tinkamai apsaugoti, kad tarptautinės organizacijos galėtų atvykti į Rakano valstiją. Mes turime ne tik kalbėti su Mienmaro vyriausybė, bet turime apie tai diskutuoti su kitomis valstybėmis. Valstybėmis, kurios e, diskriminuoja rohinius. Tos valstybės turi sulaukti atitinkamo signalo iš Europos Sąjungos. Ponas Marijas, ačiū, ponė pirmininkė. Aš remiu šią rezoliuciją, aš ją pasirašiau kartu su kitais kolegomis. E, žmogaus teisių pažeidimai Birmoje yra dažnas reiškinys Mes žinome, kad patiriama diskriminacija, kad pažeidžiamos žmogaus teisės ir taip pat e, greunami e, tų žmonių namai, deginamos jų religinių e, apieigų vietos. Tai štai, kaip elgesi valstybė su savo piliečiais, su savo mažuma. Tūkstančiai rohinijų yra suvaryti į stovyklas, O valdžia tiem žmonėms net neleidžia pasinaudoti sveikatos paslaugomis. E, Rohiniai bando pabėgti jūros keliu, 1700 e, jų yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis sulaikymo stovyklose. Yra visiškai neprimtina, kad humanitarinės pagalbos teikimas šiai teritorijai yra neleidžiamas. Reikia, kad ES paremtų rohinius ir užtikrintų jų teisės. Ačiū. Dėkoju. Kolega Marinio Ipinto. Minutė. Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė. Rohinių pabėgėlių tragedija Mienmare pasiekė tokį mastą, kad turime atsibūsti, turime būdinti ir kitų sąmonę. Mienmaro valdžia nelaiko tų žmonių savo piliečiais, daugelis iš jų bėga iš šalies, o jeigu joje liko, tai gyvena žiauraus skurdo sąlygomis. Vaikai dažnai papuola į prekeivių žmonėmis rankas, jie bando bėgti. Ir dažnai tie vaikai yra nužudomi. ES turimtis labai konkrečių priemonių, kad įtikintų Mienmaro vyriausybę kad naudingiau yra e, gerbti rohinių teisės, negu juos persekioti. Ačiū. Kolega Tarabela, minutė. Pone vyriausiai galiuotinė, gerbiami kolegos, prieš metus, šiek tiek daugiau, kalbėjome šioje salėje apie siaubingą rohinių padėtį. Mūsų pareiga yra kalbėti apie šią situaciją. Per milijoną rohinių uh, E, patiria persekiojimus, daugiau negu šimtas tūkstančių yra e, pabėgėlių stovyklose. Vyriausybė Naujoji e, Mienmare neparodė jokių teigiamų žingsnių siekiant pagerinti rohinių padėtį. Jungtinės tautos paskelbė kritišką labai ataskaitą apie naujosios vyriausybės veiksmus. Buvo pasakyta, kad rohiniai ir toliau patiria persekiojimus. E, Pietričių šalis turi susivienyti ir pagerinti šios e, etinės grupės sąlygas. Jais būtina suteikti tikrą statusą. Kol kas Birma nepripažįsta šiems šalims savo pilietybės. Mūsų pareiga taip pat yra pasakyti spausti e, Birmos vyriausybę, kad e, šių piliečių rohinių teisės būtų e, gerinama. Tailandas ir Birma turi dirbti kartu sprendžiančių žmonių problemas. Ačiū. Ačiū, toliau spontaniškai pasisakymai. Ponas Pospišil pirmas. Pone Pospišil. Ačiū, pirmininkė. Aš šią temą kalbėjau prieš kelis mėnesius, kuomet kritikavome rajinių mažumos padėtį. Dėja, jų situacija nepagerėjo niekiek, todėl aš norėčiau pritarti tam, kas jau buvo panėta kolegų. Rohinijai neturi pilietybės, negauna medicinės pagalbos. Situacija labai liūdna, nes e, Nobelio premijos e, laimėtoja, laureatė yra iš dalies atsakinga už šią situaciją, o musulmonų mažumos padėtis tik niekiek negerėja. Labai gaila, kad tenka priimti dar vieną rezoliuciją ir raginti demokratinę vyriausybę e, kažką padaryti, sprendžiant šią baisę situaciją. Kitaip nebūtų, nebus galima kalbėti apie demokratiją šalyje. Ačiū. Labai daug triukšmo salėje, prašau visų atsisėsti e, tyliai. Paskutinis kalbės ponas Kūkant, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė vyriausiai galiotinė. Kelis kartus mes sveikinome pokyčius Mienmare. Aš tikiuosi, kad tie pokyčiai pagerins visų tos šalies piliečių padėtį. Ir tokiu būdu reikia kalbėti ir apie mažumų padėtį. Rohinijai, rohinijų persekiojimas Mienmare turi ilgą istoriją. Pastaraisiais metais matome, kaip, matėme, kaip pabėgėlių bangos ar iš rohinijų bendruomenės taip kilo, buvo persekėjamos jų, jų atstovai. Ši mažuma vertama kaip viena labiausiai persekėjimo mažumų pasaulyje. Mienmaro vyriausybė turi gerbti žmonių priklausančių šiai mažumai teisės. Taip pat, taip pat taikytina kitoms kaiminėms regiono šalims. Nes tos šalis, kurie yra daug rohinių pabėgėlių, turi garantuoti jų apsaugą. Labai ačiū. Ačiū. Pone Kukan. Tai yra ilga istorija. Dabar paprašysime ponę Mogarinį pasakyti, ar yra koks nors sprendimas. Prašau kolegų laikytis tylos. Nebūtina labai čia tyliai e, elgtis, tiesiog atsisėskite. Pirmiausia, pastebėjau, kad visi kalbėjusiai per šią diskusiją puikiai žino, kad ES vadinas e, ypatingą vaidmenį Mienaro atžvilgių. Visų pirma, mes e, esame trofiniai stebėtojai paliaubų, pagal paliaubų sutartį, dėl to mums tenka ypatinga atsakomybė, ypatingas vaidmuo. Ir klausimai yra įvairūs, kaip minėjote, mes turime istorinę galimybę atsiradus naujai vyriausybei, mes dirbame su tą vyriausybę įvairiausiose sritise, mažinant skurdą, kalbant apie migraciją ir, žinoma, kalbant apie ruinijų padėtį. Aš pati su Mianmaro prezidentu susitiksiu kitą savaitę per e, ASEANO vadovų susitikimą ir su kitais regiono vadovais ir tai bus dalis mūsų darbo ir santykių palaikymo dalis. Arkino valstijos rohinijų padėtis e, dominavo mūsų politinėme dialoge, e, skaitant su užsienio reikalų ministru, e, kalbant apie žmogaus teisų dialogą, mūsų vyriausiais įgaliotinis žmogaus teisėms Tauros Labramidis, kuris šiandien čia taip pat yra, laikės Irakino valstijoje, kad vertintų situaciją ir pasiūlytų priemonių, kaip pagerinti žmogaus teisų padėtį. Kaip žinote, esame pateikę ne vieną rezoliuciją dėl žmogaus teisų situacijos Junktinių tautų generalinėje asamblėje ir žmogaus teisų taryboje. Ir aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie paminėjo tą faktą, kad ES yra ne tik svarbus politinis pašnekovas, bet ir svarbu, svarbi donorė, teikiant humanitarinę pa, pagalbą. 2016 metais daugiau kaip 7 milijonai eurų, tai yra 68 procentai mūsų humanitarės pagalbos bus kaip ir Akino valstybei. Mes plėtojame vystamojo bendradarbiavimo priemonės naudingas rahinių bendruomeniai, ypač švietimo paramos srityje ir skurdo mažinimo srityje. Milmaro vyriausybė puikiai žino, kokia sunkiai yra padėtis Ir mes norime užtikrinti, kad jie ir toliau nepamirštų ketinimų gerinti situaciją. Ansan Suči imasi žingsnių, kad yra, e, būtų rasti sprendimai abiems bendriem bendruomenėms. Jį vadovauja komitetui, kuris dirba tam, kad e, regione įsivyrautų stabilumas ir taika. Vienas procesas prasidėjo birželio mėnesį ir tačiau aišku, kad laiko reikės daugiau o tam darbui reikia ir mūsų nuolatinės paramos. Mes intensyviname mūsų santykius su Mienmaru, kad e, situacija būtų išspręsta pagal mūsų strategiją, pagal bendrąjį komunikatą, kurį patvirtiname birželio mėnesį ir pagal tarybos išvadas patvirtintas užsienio reikalų ministrų. Mes raginame vyriausybės imtis renkti veiksmų plano, kad diskriminavimas būtų sustabdytas ir kad būtų kuriama įtraukianti visuomenė stabilios taikos Mianmare nebus, jeigu nebus tikros susitaikinimas šalyje. Ir baigdama pasakysiu pirmininkę, kad taiki, taik, taikinimos procesas yra istorinis ir jis turi traukti visas etninės ir religinės grupės. ES būtent dirba šią linkmę. Ačiū. Eh, Ačiū. Pone vyriausiai įgaliotinė. Ir aš atsiprašau, dėl to, kad man nepavyko nutildyti salės. Manau, reikėtų tyliau įeidinėti į plenarinių posėdžių salę parlamento nariams. Yra keletas pasiūlymų rezoliucijai, jie pristatyti.